Ja, guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und sind beim Tagesordnungspunkt. Pratęsime darbą. Sveikinu pranešėją. Iš biudžeto komiteto kolega Joti, kuris pristatys pranešimą apie komisijos biudžetą. Norėtume išklausyti informacijos apie jūsų prioritetus ir galbūt galėsime palyginti mūsų prioritus su jūsiškiais, galvojant apie biudžeto įgyvendinimą. Tikiuosi, kad turite įdomių žinių ir iš karto suteikiu jums žodį. Grazie, prezidentė. Gra... Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komitetui. Dėkuoju už malonų pasveikinimą ir žinoma, aš turiu šiokios tokios informacijos, tačiau kalbėsiu trumpai, išsakysiu keletą bendresnių pastabų, metodinių pastabų, o po to perėsiu prie turinio. Taip pat kalbėsiu tema, kuri biudžeto kontrolės komitetui yra labai svarbi. Pirmiausia, aš pristatysiu išlaidas Priešingai negu kultūros komitete, jums ko gero rūpi išlaidų aspektas. Taigi. Kartu su manim atvyko du kolegos iš biudžeto komiteto. Jūs puikiai žinote, kokios procedūros artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais mėnesiais mes turėsime parengti parlamento poziciją. Labai svarbu užsitikrinti kuo platesnę daugumą, ieškoti pritarančiųjų, todėl turėsiu bendradarbiauti su frakcijų ir, žinoma, komitetų atstovais. Kiek įmanoma, norėčiau pasiekti sutarimo ir, žinoma, sieksiu komitetų pritarimo. Tuo labiau, kad reikės vesti dėrybas dėl biudžeto taryboje ir kaip ir praeisiais metais reikės paskirti pranešėją, kuris turėtų informuoti e, e, tarybą apie parlamento nuomonę. Taip pat norėčiau pasakyti, kokiais metodais aš dirbu. Pirmiausia, reikėtų grįžti prie tarybos vaidmens, patvirtinant biudžetą. Jūs žinote, kad ES biudžetas yra labai griežtas, sudėtingas ir todėl labai sunku tikėtis kokio nors, kokio nors naujovių, čia vietos fantazijai nedaug. Taigi taryba vadovaujasi labai griežtomis nuostatomis formuodama biudžetą. Kadangi turime reikalų su taryba, kuris yra taryba, kuri dar griežtesnė negu pats biudžetas, tai dar sunkiau vesti politinės dėrybas ir sutelkti dėmesį į prioritetus. Mes savo gairėse taip pat esame suformulavę prioritetus, dėl jų balsavome kovo mėnesį ir, žinoma, ten daug naujovių nėra, tačiau svarbiausi dalykai yra štai kokie - augimas, nors buvo priimti planai dėl investicijų ir taip toliau, vis dėlto mes norėtume, kad pradėtos programos toliau būtų įgyvendinamos, kad piliečiai, kad administracinės struktūros, programų dalyviai būtų patikinti, kad investicijos nenutrūks ir kad jos, tie, tos lėšos būtų tinkamai naudojamos. Be to, norėtume labiau išryškinti Europos socialinius aspektus. Apie tai kalbėjau su kitais komitetais, kurių lūkesčiai yra labai dideli. Pavyzdžiui, kalbėjausi su užimtumo komiteto nariais ir jie pasakė, kad socialinėje srityje jie turi didžiulių lūkesčių ir būtent vadovaujantis tais lūkesčiais mes turime formuluoti savo prioritetus. Naujosiuose programuose yra numatytas finansavimas moksliniams tyrimams, taip pat karinės reikmėms, vieniems reikmėms. Tačiau Mm, ginklavimuose programos e, labui nereikėtų skirti lėšų, nukerpant jas nuo kitų programų. Biudžeto kontrolės komitete buvo atkreiptas dėmesys į naujos ES e, prokuratūros steigimą. Dar nėra priimti sprendimai, tačiau parengiamasis darbas turėtų vykti ir tai reiškia, kad nuo 19 metų reikia numatyti finansavimą. 19 metais galbūt, galbūt prireiks keisti biudžetą, galbūt iš Eurojust į generalinį just teisingumo direktoratą reikės nukreipti dalį lėšų. Kaip ten bebūtų, reikia užtikrinti, kad e, generalinė pro, e, e, prokuratūra pradėtų dirbti artimiausių metų. Taip pat reikėtų priminti programą Globali Europa. Ji turėtų būti įdomi ir jūsų komitetui. Teis, Audito rūmai siekdami patikrinti, kaip yra naudojamos mm, sanglaudos politikos finansavimo lėšos, pateikia atitinkamą tyrimą, tačiau aš nenorėčiau pateikinėti kokių nors pasiūlymų, verčiau palakėsiu iš jūsų samprotavimų, pasiūlymų. Tikiuosi šios diskusijos metu daug ką mm, išsakysite, o jeigu ne, tai aš lauksiu ir per artimiausias savaitės jūsų pasiūlymų raštu. Aš manyčiau, kad artimiausių metų mes suderinsime savo poziciją su komitetais, o paskui jau mes turėsime pradėti darybas dėl biudžeto. Labai ačiū. Noriu padėkoti Jums taip pat ir už atvirumą, nes tikiuosi, kad kalbate atvirai. Mums dirbti yra pakankamai sudėtinga, nes mūsų komitetas yra atsakingas už biudžeto vykdymą, nes visiems rūpi, kiek pinigų bus skirta tvirtant biudžetą, tačiau niekas nesidomi tuo, kokie rezultatai yra pasiekiami ir aš jau daugelį metų apie tai kalbu, kol kas be jokių rezultatų. Ir e, pirmiausia, mes kalbame apie Olafo e, biudžetą ir jau daugelį metų jie turi verstis tuo pačiu biudžetu, nesvarbu, kaip didėja veiklos sąnaudos, mes daugelį metų mėginama padidinti Olafo biudžetą 20 procentų, tai yra pakankamai jokinga suma, tačiau dėl tarybos priešinimosi mums nepavyksta to pasiekti, taigi norėčiau jūsų nuoširdžiai paprašyti E, paremti šį mūsų siekimą, e, šį mūsų siekį, nes turime penkis prokurorus, kurie dirba ES institucijoms, jie gauna dienpinigius už savo darbą, tačiau jų einamosios išlaidos yra praškai net didesnės ir aš manau, kad mes tokiu būdu netinkamai elgiamės su žmonėmis, kurie tikrai daug pastangų deda gindami Europos finansinius interesus. Taip pat, e, manyčiau, kad reikėtų imtis klausimus susijusius su EIVT e, atstovu integracija e, ir įtraukimu į ES biudžeto, e, tai yra, turime specialiuosius patikėtinius, kurie dirba užsienio politikos srityje, auditorumai apie tai jau nekarta buvo kalbėję, nes reikia juos integruoti į EIVT, nes e, priešingų atveju pateksime į nu, tam tikrą keblę situaciją, kuomet Turime ES ambasadorius, e, specialios patikėtinius e, išvės veiksmų tarnybos ir tai yra labai svarbus klausimas ir tikrai taryba tam priešinsis, tačiau tikrai verta dėl to dėti pastangas, kad ES vieningiau būtų atstovaujama, ES būtų vieningiau atstovaujama e, išorėje. Taip pat regionų generalinis direktoratas milijardinės lėšas valdo kiekvienais metais regionų generalinėme direktorate 50 auditorių rūpinasi tuo, kaip lėšos yra panaudojamos. Jeigu mes galėtume padidinti etatų skaičių tam, kad geriau galėtume kontroliuoti, kaip šios lėšos yra panaudojamos, aš e, manau, kad ta investicija tikrai grįžtų e, komisijai, kitiems tai tikrai nepatiktų, tačiau mums tikrai šis klausimas yra labai svarbus, patikėkite, ir valstybėms narėms taip pat yra tai svarbu, nes jeigu joms būtų suteikima pagalba iš pradžių, tai joms nereikėtų gražinti nepanaudotų lėšų. Tokie būtų mano pastebėjimai, ar kolegos norėtų tarti žodį. Kolegas Dėkovskis. Vėl Timūž. Ačiū kolegai Vijoti už tai, kad atvyko šiandien į mūsų komiteto posėdį. Manau, kad tikrai verta pasikeisti nuomonėmis. Inge pristatė biudžeto kontrolės komiteto poziciją. Aš norėčiau e, atstovauti tiems, kurie e, rūpinasi saugumo sektoriaus biudžetu, mes neturime pakankamai lėšų, kalbant apie saugumo politiką e, euro justo funkcionavimui, operacijoms įpusėjus, pinigai pasibaigė, negalime organizuoti prokurorų tarpusio susitikimų, negalime persekioti tarptautinių nusikaltelių, kurie varto milijardinės sumas. Manau, kad tikrai reikia skirti sisteminį e, sisteminio dėmesio šiam klausimui ir iš tiesų labai kvailai ir nejaukiai atrodo, kuomet aš pateikiu pasiūlymus e, padidinti finansavimą šioms sritims ir jie nesusilaukia atitinkamo pritarimo. Iš biudžeto kontrolės komiteto tvirtinant bendrai biudžetą Mes jau ketverius metus šioje srityje intensyviai dirbame, sustinkame su agentūrų atstovus, žinome, kokie yra jų poreikiai ir mes e, galime tikrai atpažinti tos netinkamus pasiūlymus, e, kurios teikia kai kurie parlamento nariai dėl biudžeto. Aš taip pat e, <clears throat> perskaičiau atitinkamas išvadas susijusius 16 metų komisijos ir agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimu, buvo nustatyta nemažai pinigų išvaistimo atveju ir šiandien mes kalbame apie specialiasias ataskaitas ir bent jau dviejose ataskaitose galima pastebėti tam tikrų prieštaringų nuostatų nėra nustatyti jokie e, aiškus e, pinigų panaudojimo kriterijai, nėra užsibrėžimi aiškus tikslai, tai labai sudėtinga yra apskaičiuoti sukūriamą pridedamąją vertę. Jeigu mes subsidijuojame privačias įmonės teikiančias paslaugas, tai žinome, negalime būti tikri, kad viešasis sektorius tų paslaugų negalėtų teikti veiksmingiau. Pavyzdžiui, Čekijoje e, milijoną eurų gavo premjerui priklausanti kepikla už tai, kad e, galėtų skanesnė, skaniau skrūdinti duoną. Tai visi žmonės čekijoje juokiasi iš to. E, niekas negali susiprasti, kodėl dabar reikėtų europinės lėšas skirti tokio pobūdžio projektams, turint omenyje, kad galima rasti kitą kepyklą, kuri už daug mažiau pinigų galėtų neblogesnę duoną iškepti arba apskritai be jokių europinių subsidijų. Taigi, manau, kad labai svarbu kalbėti su valstybėmis narėmis, kad būtų nuo ko veiksmingiau panaudoti europinės lėšos. Dėl auditorių skaičiaus taip idėja yra nebloga, bet, pavyzdžiui, nagrinėjant Štorknės bylą, jau buvo konstatuota, kad e, net ir keli auditoriai tyrė e, dokumentus, e, neaptiko iki sukčiavimo atveju, tą tik tai vėliau sugebėjo padaryti Olafo pareigūną, apie tai taip pat reikia kalbėti uh, Vjoti to the, the Budget Control Committee. He's got, he's got... Sveikinu poną Vjoti atvykusi mūsų komitetą. Jis puikų darbą atlieka parlamente ir tikrai pasiekė gerų rezultatų. Aš džiaugiuosi tais prioritetais, kuriuos jisai nurodė dėl tvaraus augimo, dėl inovacijų, dėl klimato kaitos padarinių, dėl migracijos saugumo. Tie prioritetai yra tikrai geri. Taip pat džiaugiuosi prioritetu, kuris yra skirtas kovai su jaunimo nedarbu, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą. Komitetas nemažai yra parengęs pranešimų dėl jaunimo užimtumo, jaunimo garantijų sistemos. Pradėjome gana e, lietai, bet dabar jau pasiekta pažangos ir yra ger, pateikta gerų pasiūlymų ateičiai. Dar noriu paminėti audito rūmų ataskaitą, kiti kolegos tai jau minėjo. 3,1 procento buvo minima metinėje ataskaitoje. Ypač sanglaudos politikoje yra labai svarbu. Bet dar yra pakankamai žemas įgyvendinimo lygis valstybėse narėse. O dėl e, daugiametės finansinės programos svarbu, kaip, e, kaip bus parengta tai, bet jeigu mes nepandosime tų pinigų tik, e, teisingiams tikslams, tai iškils problemų, yra svarbu šį, šį dalyką tinkamai išspręsti. Ir kaip biudžeto pranešėjų tikrai nėra lengva daryti spaudimo valstybė narėm, kad jos tinkamai panaudotų lėšas. Bet reikia pasistengti, užtikrinti, kad sanglaudos fondų pinigai būtų kuo greičiau dabar panaudoti ir kad jie būtų panaudoti tinkamiems projektams. Celer, kuris renks mūsų nuomonę. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau neišklausiau kolegos pasisakymo. Aš dalyvau posėdėje regionų komitete ir kai kolega kalbėjo, kalbėjo, iš tikrųjų ten buvo kalbama apie tai, kaip išgelbėti lėšas, ypač iš struktūrinių fondų ir kaip užtikrinti finansavimą 19-20 metams įgyvendant programas nacionaliniuose e, vokuose numatytos lėšos turėtų būti ir toliau išmokamos. Dabar netgi rengiamasi keisti kai kuriuos teisinius pagrindus ir aš manyčiau, kad 2019 metų biudžete reikėtų atsižvelgti į dabartinės programas, tačiau kita vertus, tai, ką mes kritikavome biudžeto įvykdymo ataskaitoje, ir iki šiol nėra ištaisyta padėtis programa finansuoti jaunus ūkininkus, nežinia ar yra veiksminga. Atrodo, kad e, lėšos yra nukreipiamos e, kanalais kuriuos šiek tiek sugriežtinus galima patikrinti lėšų veiksmingumą. Mes dabar pradėsime labiau bendradarbiauti su patikos fondais, kaip buvau patikintas, o kolegos iš išorės veiksmų tarnybos pasakė, kad ir Ji numatė tam tikras lėšas, dabar yra numatytas Sirijos atstatymo plano finansavimas, yra numatytas finansavimas ir migrantams. Nežinia, iš kur bus įmamos lėšos, ar nebus jos nukreiptos iš ES biudžeto, kaip atsitiko ne vieną atvejį. Kita vertus, iš kur tos lėšos atsiras, kadangi visi šie iššūkiai nenumatyti daugiametėje finansinėje programoje, tos lėšos buvo surinktos iš vairiausių e, šaltinių, o tai reikštų, kad ilgalaikės programos ir pagrindinės politikos sritys turėtų nurėžti savo finansų dalį. Turiu omenyje žuvininkystės arba sanglaudos politikos lėšas. Kaip jau buvo pasakyta, vienoje ir kitoje valstybėje teisės aktų įgyvenimas nėra toks, kokio buvo tikėtasi prieš penkerius, šešerius metus parengus struktūrinių fondų programą. Todėl, kai bus kalbama apie naują daugiametę finansinę programą ir turėdami omenyje, kad mm, praėjus pusiai anos program, finansavimo programos e, terminui net likome išsamaus vertinimo, reikėtų iš tikrųjų rimtai pagalvoti apie 19 metų biudžeto pagrindinės gairias ir biudžeto kontrolės, kad tai žinoma pateiksime savo nuomonę ir komentarus. Komisijos vardu Orel. Uh, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau pasidžiaugti pasikeitimu nuomonėmis, e, pokalbiais su pranešėju Vijoti. Mes e, pasižymėjome jo ir jūsų komiteto narių nuomonės ir žinome, mes informuosime komisiją apie šitą pokalbį. Dėl paskutinės pastabos, kurią išsakė Celer dėl e, Sirijos donorų konferencijos. Man taip pat kyla tas pats klausimas ir jį pateikiau biudžeto komitete, jį komitetų nariams, bent jau man atrodo, kad ta konferencija numato, kad komisija pateiks pasiūlymą, kuris bus panašus į tą, kuris buvo pateiktas praėjusiais metais, tai yra 560 milijonų eurų suma, kaip ir pernai. Ja pasiūlys komisija įtraukti ir į biudžeto projektą 2019 metais. Tai bus padaryta kitą mėnesį, taigi komisija pasiūlys šitą sumą įtraukti Tačiau tai reiškia, kad bus apjungti keli ištekliai, tai yra biudžeto ketvirtoji atvarštinė dalis ir kiti e, biudžeto šaltiniai. Apjotybite. Grazie ancora Presidente, grazie. Eh, Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegoms kurie pasisakė. Man buvo labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Man buvo įdomu išgirsti apie jūsų poziciją šiame komitete ir, žinoma, laukiu kitų metų biudžeto. Aš pasižymėjau komentarus dėl OLAF, dėl kitų dalykų. dėl finansinių reglamentų. Kituose komitetuose taip pat reikėtų aptarnyti šios klausimus, kadangi jiems ta tema taip pat labai rūpi. Dėkoju kolegai Warren, kuris parengė pranešimą apie jaunimo nedarbą ir apie jaunimo garantijų programą. Šiandien man teko proga kalbėti su kolegomis užimtumo komitete. Ir ten aš paminėjau ir jūsų darbą rengiant pranešimą, kadangi pasinaudojau jūsų pranešimu rengdamasis savo uždaviniams. Taigi, aš paminėjau ir jūsų pranešimą, ir jūsų laišką ir e, manau, kad mes ir toliau turėtume bendradarbiauti. Kaip biudžeto komiteto pranešėjas galėčiau pasakyti štai ką. Problemų dažniausiai kyla taryboje kadangi kai kurios valstybės laikosi labai griežtos pozicijos, todėl norėčiau paprašyti, jeigu kas nors galėtų pasikalbėti su taryboje dirbančiais valstybių atstovais, tai palengvintų mūsų darbą ir žinoma, tai atneštų naudą mūsų piliečiams. Čia ir yra karščiausias pragaro katilas. Iš tikrųjų, Dėkuoju Jums už supratimą, mes parengsime ir savo pozicijas. Tiesiog mes turime kovoti iki galo, iki paskutinės minutės. Visada buvo nelengva, kadangi biudžeto komitete pranešėjas ne visą laiką išklausydavo, kokie mūsų lūkesčiai. Dėkoju. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą, periname prie 12 darbo atvarkės klausimo. Prašymas dėl privačios ir viešos partnerystės, e, trūkumai ir ribota nauda, pranešėjas yra kolega e, Liberatskis, e, žodis, tačiau ponai Heriks, ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai komiteto nariai, dėkuoju, aš galėjau trumpai pristatyti šią ataskaitą. Nuo 1990 metų maždaug 1750 e, tokių projektų buvo gyveninta, jų e, vertė siekia 650 milijardų eurų, 2016 e, trečdalis jų buvo vykdyti transporto sektorė nuo 2000 iki 2014 metų tik tai 84 e, viešos privačios partnerystės projektams buvo e, skiriama ES parama maždaug 29,6 milijardai, e, tai 5,6 milijardai eurų ir taip pat yra dabar numatyta galimybė ateityje iš strateginių investicijų fondų šios projektus finansuoti. Aš norėčiau trumpai pristatyti šių projektų institucinę sąrangą ir planavimą tiek teisinių, tiek institucinių požiūrį egzistuoja tikrai nemažai trūkumų, taip pat susijusių bendrai su procedūra. Valstybės narės neturi iškių politinių koncepcijų ir strategijų, kaip pasinaudoti viešos priešios partnerystės projektais, E, daugelis valstybių narių nori tokiu būdu tik tai e, gauti papildomą finansavimą iš Europos Sąjungos biudžeto. Dauguma valstybių narių nėra sukaupta pakankamai patirties ir e, trūksta profesinių specifinių žinių susijusių su viešoje privačioje partnerystė ir tinkamų gebėjimų tokius projektus įgyvendinant, todėl egzistuoja kyla grėsmė kad priešingai nei siekiama e, Europos e, Sąjungos mastu šie projektai negali pritraukti pakankamai privataus kapitalo, todėl e, mes parengėme tokias rekomendacijas. Komisija ir valstybės narės neturėtų skatinti didelio masto viešo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų, kol nebus išspręstas ataskaitoje minimus problemos, reikėtų steigti paramą tik tai strateginės svarbos projektams, o valstybės narės turėtų parengti aiškias politinės koncepcijas ir strategijas skirtas viešo ir privataus sektoriaus partnerystė ir pritaikyti jas tiems sektoriams, kuriems jie labiausiai tinka, kalbant apie įgyvenančius projektus sukauptą patirtį, auditorumai atkreipia dėmesį į nepakankamą konkurenciją šioje srityje, nes viešieji pirkimai stambiems infrastruktūros projektams yra gyvenami su paprastinta tvarka ir dalyvauti juose didesniam skaičiui pasiūlymų teikėjų yra pakankamai sunku. Labai dažnai e, partnerystės projektai yra pasirašomi prieš e, e, priimant pačius svarbiausius sprendimus susijusius, pavyzdžiui, su leidimu išdavimu arba žemės reikalingos projektų įgyveninti nusavinimu, išpirkimu mes konstatavome, kad Graikijoje, Prancūzijoje ir Ispa, e, Ispanijoje įgyvendinant devynerius projektus, septyni iš jų nebuvo e, įgyveninti per numatytus terminus, dėl to reikės skirti papildomai pusantro milijardo eurų tam, kad jas būtų galima baigti gyveninti ir Graikijoje ta suma siekia 1,2 milijardus, Ispanijoje 0,3 milijardus, 30 procentų šių sumų reikėjo skirti iš ES biudžeto. Taigi, uh, Administravimo išlaidos sudarė 20 procentų visų projektų. Sąnaudų norėčiau trumpai paminėti Graikiją, nes 59 procentai visos es paramos teko Graikijai, e, tai yra 3,3 milijardai eurų, Ispanijoje tuo tarpu tik 5 ir 6 procentai e, lankėmės 744 km ilgio trijose autostradose ir sugebėjom įstikinti, kad vien e, pats projekto planavimas buvo labai abejotinas dviejų projektų atveju. Iki 50 procentų turėjo būti sumažinta apimtis, e, todėl vieno kilometro kaina išaugo iki 69 procentų, nekalbant jau apie tai, kad Graikijoje autostradų greitkelių apkrova ir taip yra pakankamai maža. Ir todėl darome išvadą, kad valstybės narės turėtų įvertinti finansinį poveikį papildomų darybų ir projektų įgyvendinimo dėl, dėl sos ir sumažinti atitinkamas sąnaudas, taip pat laiku pradėti darybas E, dėl papildomų sutarčių nuostatų. Norėčiau dabar įvertinti viešo prietos sektoriaus e, projektus. Projektai dažniausiai atrenkami e, neatlikus iš ankstinės analizės, nevertinus alternatyvių galimybių, pavyzdžiui, Graikijoje ir Ispanijoje, to tarp Prancūzijoje ir Airijoje. Skirtai nebuvo <clears throat> numatyta jokių reikalavimų, tokius iš ankstinius įtvertinimus atlikti. Todėl nebuvo galima surinkti pakankamai įrodymų, kad buvo atrinkti patys tinkamiausi kainos ir kokybės atžvilgių projektai. Prieš atliekant e, rimtus įvertinimus e, ar priimant sprendimus bandoma pasiremti labai optimistinius e, scenarijus ir, ir dažnai atitinkamos prognozijos pristatant projektus nepasiteisina. Airija ir Prancūzijoje 60 procentų prognozijos buvo mažesnės, didesnės nei e, realus rezultatas Graikijoje taip pat. Taigi projektai buvo įvertinti e, nepakankamai, jų keliama grėsmė buvo nepakankamai įvertinta ir rizika būna arba per maža, arba per didelė, tenkanti privatiems e, partneriams ir jos negalima tinkamai administruoti. Be to, konstatavome neigiamus papildomus poveikius susijusius su e, šiais viešojo privataus sektoriaus projektais, nėra, kurių sąnaudos nėra įtraukiamos į e, valstybių narių biudžetus, taip pažeidžiant skaidrumo principus ir e, tai turi įtakas ilgalaikiams įsipareigojimams ir bendrai daro poveikį valstybių narių biudžeto deficitui ir valstybės skolai. Taigi atitinkamos rekomendacijos galioja tiek komisijai, tiek valstybėms narėms. Komisija turėtų europinę paramą skirti tokiems projektams tik tuo atveju, kuomet yra tikra, kad projektai atrinkti remiantis ekonominiais kriterijais ir sumetimais, o nesiekiant daryti kažkokią įtaką statistiniams duomenims, tai valstybės narės savo ruoštų turėtų pasitelkti tokias procedūras, kad būtų atrinkami ir finansuojami E, geriausią kainos ir kokybės santykį galintis užtikrinti projektai. Pana pirmininkė, gerbimi ponas ir ponai, apibendrinamas norėčiau pasakyti, kad viešosios ir privačios partnerystės projektai Europos Sąjungoje turi labai daug trūkumų ir atneša tik tai ribotą naudą. Ačiū uždėmesi. Iš tikrųjų labai liūdna ataskaita, kai aš skaičiau ją, man tiesiog šiaušiasi plaukai. Liberacki. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. With your permission, may I speak Polish? Spotkaliśmy się. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu lenkų kalbą. Man buvo labai malonu susipažinti su audito rūmų komanda. Mes aptarėme ataskaitą, jos turinį, padarėme tai išsamei ir turiu pasakyti, kad tai yra puikiai parengtas dokumentas. Jis grindžiamas faktais ir aš manau, kad mes turime sutikti su pateiktomis rekomendacijomis. Aš turiu papildomų rekomendacijų, kurias parengiau aš pats. Prieš porą metų mūsų komitete ir transporto komitete mes kėlėme klausimą, ar nereikėtų specialių gairių arba netgi direktyvos dėl to, kaip reikėtų valdyti viešo ir privataus sektoriaus partnerystę. Ir tuomet mes priėmėme prie išvados, kad viešojo sektoriaus interesai, kad juos būtina atsižvelgti. O tai, ką matome čia, čia yra pateikiama kritika viešajam sektoriu, kad jisai bando gvieštis ir privataus sektoriaus. Teikiama parama didžiuliams pro projektams, kurie turėtų povė tik tai iki kitų rinkimų. Skaitydamas šį dokumentą, aš matau, kad yra netinkamai valdoma rizika. Taip pat netinkamai valdoma ir politinė rizika. Esame tai matę Graikijoje, kai nauja vyriausybė sugrįžta prie ankstesnės vyriausybės prisimtų įsipareigojimų. Ir Graikija nėra vienintelė. Reikia atlikti mm, išlaidų gautos naudos analizę. Taip pat būtina atlikti tokią analizę ir priva, privačiajam sektoriuje. Yra nepakankamai stebėsena užtikrinama ir netinkama reakcija į tokius atvejus, kurios padidina išlaidas. Kitas dalykas. Paprastai yra netinkamai vertintas laikas skirtas investicijų gražai ir čia aš pritariu auditorumams. Kartais projektai yra gerai suplanuoti, ketinimai yra geri, bet užuot įgyvendinus tuos projektus, kurie turėtų pozityvų poveikį po dešimties metų, yra primamas sprendimas kažką padaryti greitai, trumpojo laikotarpio, kažką didelio ir įspūdingo. Manau, kad turėtum tokį dalyką gerai apmastyti. Dėl komisijos. Dažnai girdime iš komisijos, kad tai nėra Europos komisijos reikalas, tai yra valstybių narių reikalas ir komisija tame nedalyvauja. Tuomet kyla klausimas, kam tuomet reikalinga komisija, ar mums jos reikia. Jeigu komisija nedalyvauja, jeigu jinai tik tai iš šono stebi, tai kokį vaidmenį jį vaidina. Manau, mums reikia radikalaus pokyčio. Komisija turi prisimti ir savo atsakomybės dalį. ir ne vien 5 milijardų eurų kontekste EFSI. 500 milijardų eurų yra skiriami didžiuliams projektams. Europos e, centrinis bankas, kaimo plėtros bankas. Daugybė investicijų yra numatyta ateityje ir mums reikia užtikrinti tinkamą sanklaudos politiką, tinkamą infrastruktūrų sanklaudą. Taip pat reikėtų atlikti Europos reindustrializaciją. Visą tai mūsų laukia ateityje. Ši ataskaita yra parengta laiku, ji labai svarbi. Ir tie rezultatai, kuriuos patikė auditorumai, į juos reikia žiūrėti labai rimtai ir reikia rasti sprendimus toms problemams, kurios buvo iškeltos. Norėčiau, kad Europos komisija nebes, nebekištų galvos įslėpti ir įsmėlį ir prisimtų savo atsakomybės dalį. Ja, Jis pristatymas buvo trumpas diskusijos turi būti trumpos, tačiau vis dėlto suteiksime komisijos generalinio dektorato atstoviai, kuri pristatys šitų PP, PPP projektų esmę. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, kad pakvietėte mus į šią diskusiją, aptariant labai svarbų klausimą, būtent kaip viešoje sektoriaus investicijas, viešasis sektorius gali padėti investuoti į įvairias rytis. Iš esmės mes pritarėme kai kurioms išvadoms, kurios daromos pranešime. Šitos partnerystės patirtis įvairios ES valstybės yra ne vienoda, priklauso nuo valstybės narės ir nuo sektoriaus dažnai neatsižvelgiama į techninius gebėjimus, kai yra kuriamas projektas ir kai jis įgyvendinamas vietoje ir kai siekiame kuo maksimalesnės naudos. Komisija iš tikrųjų nėra labai entuziastingai nusiteikusi vertindama šituos PPP modelius, tačiau iš esmės kai kuriuose valstybėse tie modeliai pasiteisina, tačiau kai kuriuose valstybėse šitas modelis leido viešajam sektoriui išpešti naudos. Investicijų planas Europai numatė atskirą ramstį, tai yra teikti techninę paramą viešojo sektoriaus institucijoms. Ir šitas planas buvo gyvenimas kartu su Europos investicijų banku. Ir čia šioje galime pasidžiaugti kai kuriais geros praktikos pavyzdžiais. Reikėtų paminėti vieną dalyką. Investicijų planas Europai, apie kurį buvo kalbėta, skirtas ne tik tai dideliems infrastruktūros projektams įgyvendinti, kadangi čia yra numatyti ir du būdai finansuoti mažas ir vidutinės įmonės ir užpildyti uh, finansavimo spragas. Tačiau, žinoma, kad įvertinant projektus buvo siekiama įvertinti jų galimą įgyvendinamumą. Tačiau labai svarbu atsižvelgti, kad e, nemokumo krizė biudžeto deficitas palėtė daugumą valstybių narių ir dėl to buvo vėluojama įgyveninti šiuos projektus. Ką reikėtų dar nuveikti, kad šitie projektai galėtų atskleisti visą savo potencialą? Žinoma, reikia aktyviau dalyvauti valstybėse narėse tokių projektų įgyvendinime. Dar kartą dėkoju už tai, kad pakvietėte. Iš tikrųjų šitas pranešimas yra naudingas, siekiant identifikuoti tas rytis, kuriuose PPP projektai nevisiškai pakankamai įgyvendinime. Jūs tikriausiai suvoksite, kad jūsų pasisakymas mūsų nelabai tenkina. Čia yra tiesiog skiriaus vadovė yra atsiusta, kuri tiesiog turi laikyti galvą, kad nebūtų nukirsta, o direktorato vadovai apskritai nusiplauna rankas ir mes tiesiog norėtume, kad būtų sureaguota į visą tai, kas parašyta šiame e, e pranešime. Jeigu jūs norite būti tas e, atpirkimo ožys, tai iš karto taip ir pasakykite, tada mes kitaip reaguosime. O šiaip mes manome, kad yra nesažininga taip elgtis. Jeigu paskaitytumėte šitą pranešimą, tai jame konstatuojama, kad atsakomybės ten nekonst... nerandama. Tiesiog vyrauja neatsakingumas. Pavyzdžiui, mano regione prieš 20 metų, prieš 25 metų buvo nutiestas. Nutiestas tunelis, kuriuo niekas nesinaudoja. Ir šito tunelio statyba buvo brangesnė 25 procentais, negu jis būtų statomas be tos e, privataus ir viešoje sektoriaus e, partnerystės. Iš tikrųjų, mes turime pasimokyti iš bendarbiavimo su komisija. Tiesiog jinai teigia, kad čia mes nie prie ko, mes nieko čia ne, ne, ne, negalime e, paveikti. Tiesiog e, turėčiau pasakyti, kad esu pakankamai pasipiktinusi. Nelabai suprantu, kaip tiesiog palaiminami šitie dalykai, nors iš tiesų žinoma, kad niekas nevyksta sklandžiai. Eriks, prašau palūkėti, kadangi turėsime dar kartą grįžti prie šito klausimo. Dabar norėčiau padėkoti už diskusijas. Malonu, kad atitinkami komitetai domisi šiuo klausimu. Ar Eriksai jau gavote pakvietimų į specialiuosius komitetus? Transporto komitetas buvo kviečiamas šiandien į diskusiją, tačiau mes turėtume pateikti šitą ataskaitą transporto komitetui. Dabar kitas dabar tas klausimas. Der Haushaltsausschuss, ja. ja. ja. Wir sollten auch den Haushaltsausschuss. Ir turėtume pasikalbėti su biudžeto komitetu ir, žinoma, aptarti EFSI klausimą. Uh, item, uh, Ačiū, eikime prie 13 klausimo, tai yra specialioji ataskaita dėl atsinaujančių energijos šaltinių tvariai kaimo plėtrai. Potencialios sąsajos, bet džioji dalis iš jų nerealizuotų. Ponas Čiarėv, žodis Jums. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbėjim komiteto nariai, ačiū už galimybę aptarti e, pagrindinius rezultatus nustatytus mūsų uh, Mm, ataskaitoje parengtoje dėl atsinaujančio energijos šaltinių kaimo plėtroje. Keletą ES ir nacionalinių finansavimo programų yra parengtas, kad būtų galima e, skatinti atsinaujančios energijos šaltinių naudojimą kaimo plėtrai. Mūsų audite buvo mm, mm, tyriamas ryšys tarp atsinaujančių energijos šaltinių ir kaimo plėtros. Mes panagrinėjame visą sistemą Europos Sąjungą skirtą atsinaujančiams energijos šaltiniams ir kaip yra uh, į tai integruoti specifiniai kaimo plėtros aspektai. Taip pat išnagrinėjome investicijų rezultatus į atsinaujančius energijos šaltinius. Iš savo darbo padarėme išvadą, kad yra potencialių sąsajų tarp atsinaujančių energijos šaltinių ir kaimo plėtros ir kad būtina skatinti tai tvariame kaimo vystymėsi, bet tos sąsajos dar nėra pakankamai realizuotos, kad būtų galima maksimaliai gauti ekonominės naudos kaimo, kaimo plėtroje vystimosi politika turi būti pritaikyta prie vietos sąlygų ir galimybių ir sutelkti dėmesį kaimo plėtros regionų konkurencingumą. Reikia tikrą sąsąją nustatyti tarp atsinaujinančių energijos šaltinių ir kaimo plėtros nacionalinėse programuose. Ir EAFRD jau buvo paminėtas kaip realus finansavimo šaltinis. Mes nustatėme, kad kai kurios priemonės siūlomoje politikoje atsinaujinančių energijos šaltinių turi potencialą, kuriuo remiantis galima pagerinti situaciją. Bet nei dabartinė sistema, nei siūloma e, sistema nesuteikia pakankamo pagrindo, kad būtų galima apsaugoti kaimo e, teritorijas nuo įvairių rizikų, kad būtų galima pasinaudoti to potencialiu. Pagrindinės problemos susijusios su intensyvinimu žemės ūkio praktikos, miškų tvarkymų, taršalų išmetimų ir taip toliau. Tvarumo rizika susijusi su savanoriško pobūdžiu, apsaugos priemonių, taip pat dėl įvairių praktikų, iš kurios remiamos iš ES biudžeto ir dėl emisijų kiekio. Kaimo plėtrai skirtas finansavimas gali ir turi suvaidinti vaidmenį siekiant ES ir nacionalinius atsinaujinčių energijos šaltinių tikslus, bet tai turi papildyti tvarų vystimasi ES kaimo vietovėse. Tačiau komisija nepateikė pakankamai paaiškinimų ar gairių šioje srityje ir nenurodė, kaip EARFRD turėtų papildyti dabartinės ES ir nacionalinės finansavimo sistemas. Dėl to Dauguma valstybių narių, kuriuose lankėmės, nes, nesuteikė prioritetų būtent atsinaujančių energijos šaltinių projektams kaimo plėtros, kaimo plėtrai. Ir, bet mes matėme ir geros praktikos pavyzdžių. Iki 2017 spalio mėnesio, tai yra ketveri metai po dabartinės e, daugiametės finansinės programos pradžios, tik tai 14 procentų buvo panaudota. Todėl mes auditavome keletą projektų 2017-2014 metų laikotarpio, kad galėtume įvertinti rezultatus iš to laikotarpio ir nustatėme, kad komisija neturi išsamios informacijos apie EAFRD išlaidų 2014-2017 e, metų programai ir neaišku, kiek yra suteikiamas svarbos atsinaujančiams energijos šaltiniams. Neaišku, kokiu rezultatu pasiekta panaudojus tam skirtas lėšas. Ne, 14-20 metų paramo laikotarpį išlieka dar daug silpnų vietų. Yra labai ribotas e, spektras pagrindinių rodiklių. Valstybės narės kai, kurios, kai kuriuose e, projektuose naudojasi tomis lėšomis. Ir dėl informacijos tokos labai sunku palyginti rezultatus tarp valstybių narių. Komisija pateikė valstybės narėms gairės, kaip vertinti rezultatus, naudojant vertinimo ataskaitas, tačiau tai reikalauja papildomų pastangų iš vertintojų pusės ir negarantuoja patikimų rezultatų. Mūsų audituotų projektų, projektai apėmė investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir mes manome, kad džioji dalis projektų yra sėkmingi, nes jų poveikis ekonomikai ir aplinkosaugai yra pozityvus. Tačiau atrankos procedūrose yra daug silpnų vietų atrenkant e, tokius projektus, kurie turi ekonominę naudą projektų savininkams, bet turi mažą poveikį e, kaimo vietovių plėtrai. Reikėtų skandyti tokius projektus, kurie atneštų ekonominės naudos Kuriant ateities politiką atsinaujinančių energijos e, šaltinių srityje, komisija turės išvelgti į kaimo vietovių aplinkybės ir poreikius, ypač kai reikia integruoti nacionalinius planus. Komisija kartu su teisės aktų leidėjais turi parengti e, politikos e, projektus atsižvelgiant į biomasę, biomasės panaudoja energijos gamybai, taip pat turėtų nustatyti tikslus e, dėl investicijų iš EAFRD, investicijų į atsinaujinančių energijos šaltinių projektus ir parengti metinę ataskaitą 2019 metais. Valstybės narės turi taikyti atitinkamas atrankos procedūras ir kad būtų remiami tik tai gyvybingi atsinaujančių energijos šaltinių projektai, kurie atneštų akivaizdžios naudos kaimo plėtrai. Ačiū uždėmesi, mes džiaugiamės ponios Kadenbach parengtų dokumentų ir jeigu turite klausimų, aš mielai juos atsakysiu. Uh, so Ačiū, dabar galiu steigti žodį, pos panšiai, poniai Kadenbach. galbūt turėtume šiek tiek pasidžiaugti, kad ponios grėslė salėje nėra, nes ji vėl pradėtų piktintis, nes e, esame tokia situacija, kuomet nepasiekėme savo užsibrėžtų tikslų tiek parlamente, tiek komisijos, siekdami iš tiesų įrodyti, kad tos lėšos atitinka biudžeto eilutes ir buvo panaudotas. Mm, vadovaujantis užsibrėžtais tikslais. Čia mes žinome, kad tik dalis pinigų buvo panaudota, tai taip pat turėtų versti susimastyti. Na, o kalbant apie e, tam tikras lėšų dalis, turėjome dėja mm, išgirsti, kad kadangi nėra nustatyti aiškus kriterijai, tai tiek mokesčių mokėtojams, tiek auditorumams suku konstatuoti, kad šios lėšos iš tiesų buvo panaudotos siekiant sukurti pridedamą vertę kaimo plėtros e, e, srityje. E, šiuo atveju pinigai turi aišku siuntėję Jie yra skirti kaimo vietovių plėtrai ir mes dėja esame priversti konstatuoti, kad neturime pakankamai priemonių, kad galėtume įvertinti jų panaudojimo tikslingumą. Manau, kad komisijos narys Hoganas, kalbėdamas apie e, BŽP ateitį, numato galimybę e, dar daugiau lankstumo valstybėms narėms suteikti E, tai mes jau dabar nuolat girdime tą pat komisijos pasteisinimą, kad nieko negalime padaryti, nes valstybės narės atsakingos už programų parengimą lėšų panaudojimą. Aš manau, kad šios lėšos nėra skirtos tam, kad valstybės narės kaip tinkamos e, jas panaudotų, e, beveik nepateikdamas jokių ataskaitų. Todėl manau, kad audito rūmų rekomendacijos turėtų būti priimtos ne iš dalies, kaip šiuo atveju atsitiko, o labai rimtai ir įtrauktos į rengiamus pasiūlymus dėl e, būsimojo bežiūpė antrojo e, ramščio, siekiant, kad ta parama būtų kuo tinkamiau panaudota kaimo plėtrai. Dabar turiu pastebėti, kad taip labai svarbu persiorientuoti į atsinaujinančius energijos išteklius, tačiau kol kas ši e, priemonė atrodo tik tam yra ir skirta. O man yra labai svarbus klausimai susijęs su biomasės e, naudojimo apimčių didinimu ir gaila, kad nėra kolegų iš Žemės ūkio komiteto šiame posėdėje. Ir e, neišgirdo to e, teiginio, kad biomasės naudojimas e, energijos ištekliams gaminti e, nebūtinai gali būti tapatinamas ir statomas į vieną gretą su uh, tvarumu. Manau, kad mano laikas jau baigėsi tačiau turiu apibendrinimą pasakyti, kad tikrai mes negalime taiksus dabartinį situaciją išladų žemės ūkės ir tie turime nepamiršti taip pat ir breksto poveikio būsimai BŽUP, turėdami minėję, kad BŽUP finansavimas turės būti mažinamas ir reikia pagalvoti, kur bus galima sutaupyti. Manau, kad antrasis ramstis čia yra labai svarbus ir kuomet dabar matome, kaip aplaidžiai yra naudojamos lėšos ir ne tikslingai skirstoma parama, galime e, daryti išvadą, kad paprasčiausiai finansavimo apimtis reikia sumažinti, tačiau tokie veiksmai iš tiesų nebus naudingi nei kaimo plėtrai, nei apskritai ES konkurencingumo stiprinimui. Taigi mes turime atidžiau įsigilinti į šią sritį, kad galėtume įrodyti, kad europinės paramos lėšos yra panaudojamos tinkamai, tikslingai ir padėmams pasiekti užsibrieštus tikslus, taip pat ir klimato kaitos srityje. Ačiū, poniai Kadembach. Skirsime šiek tiek daugiau laiko šią diskusiją, nes tai yra papildoma diskusija. Leisiu pasisakyti kolegoms. Pons Zdechovskis pirmasis kalbės. Į, uh... Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už šitą dokumentą ir už įžanginės pastabas. Labai gaila, kad pirmininkė Greslė išėjo. Tačiau matau, kad jūs puikiai ją pavaduojate ir galbūt galėsite būti tinkama kandidatė ateityje pakeisti, ponė Greslė kaip komiteto pirmininkė. Taigi, grįžtų prie pranešimo, jisai yra gerai paruoštas. Aptariama tema dažnai sulaukia kritikos ir ją yra rengiama pakankamai daug konkrečių pranešimų. Tačiau vis dėlto reikėtų pripažinti, kad uh, šita programa nevienodai yra vertinama, nėra vieningų vertinimo kriterijų. Energijos šaltinių klausimas yra labai sudėtingas klausimas, jis yra susijęs su kitais aspektais, pavyzdžiui, su klimato kaita, kuri turės poveikio ateinančioms kartoms. Todėl mes turime pasirinkti tinkamą požiūrį. ES yra tarptautinis lyderis sprendžiantis su klimato kaita susijusias problemas. Aš pritariu, žinoma, tai lyderystiai ir šitiems iššūkiams, tačiau dažnai tie lūkesčiai lieka nepateisinti. Jie lieka tik tai lūkesčiais ir užmojais, kadangi reikalingi planai, programos, kurias pagal konkrečius kriterijus galima įvertinti. Taip pat reikia laikytis konkrečių prievolių valstybėse narėse. Energijos e, efektyvumo klausimas yra susijęs ne tik tai su užsit tikrinimu energiją. Tačiau čia mes kalbame ir apie valstybių narių nepriklausomybę nuo tiekimo iš išorės. Atsinaunantys energijos šaltiniai ir labai svarbi tema, tačiau ji tiesiogiai susijusi su teisinėmis prielaidomis. Reikia siekti, kad kuo daugiau energijos išgautume vietos regioninių lygmenių Iš tikrųjų, yra labai daug mm, naudingų projektų susijusių su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, kuriuos vertėtų įgyvendinti. Tačiau kita vertus reikia siekti kuo didesnės sinergijos įgyvendinant šiuos projektus ir todėl audito rūmai labai keista įvardijo šitos projektus kaip tiesiog neįgyvendinamus. Pavyzdžiui, 16 metų ataskaitą vertindamas audito, vedinami audito rūmai nurodė, kad reikia konkrečiai įgyvendinti prievalės pagal klimato kaitos švelnimo programą. Taigi labai svarbu koordinuoti savo veiksmus su veiksmais, kurie vykdomi gyvenant klimato kaitos švelinimo priemonės. Žinoma, kaimiškųjų regionų plėtra, žemės ūkio klausimai turėjo būti siejami su uh, biologiniu ūkininkavimu. Visą tai lieka tik tai žodžiuose nieko konkretaus nevyksta, o aš raginčiau, kad komisija parengtų konkrečius strateginius planus ir kad būtų rūpinamasi ES ateitimi ir kad visi šitie aspektai atsispindėtų ES daugiametėje finansinėje programoje. Tai mes kartuojame nuolat ir sakome, kad reikėtų finansuoti pirmiausia tuos projektus, kurie atneša daugiausiai naudos. Šitie projektai turėtų atspindėti nuoseklę ES politiką. Juk siekdami konkrečių tikslų, pavyzdžiui, tikslų, kurie buvo suformuluoti Paryžiuje, turime veikti ryštingai. Komisija turėtų raginti valstybės nares siekti sinergijos efekto, kai yra įgyvenimas regioninės programos. To kol kas neužtikrinama. Iš tikrųjų, tai, iš tikrųjų, tai yra platus užmojai, užmojai, iššūkiai man labai svarbus ir todėl aš norėčiau iš komisijos pareikalauti, kad jinai uh, parodytų konkrečių veiklos rezultatų ir kad ateityje nereikėtų skūsis komisijos veikla. Ačiū toliau, ponas Flanagan. Ačiū. Nežinau, ar buvo vertimas teisingas, ar aš gerai išgirdau. Kad nėra sąsajų su kaimo vietovėmis, kad nebuvo atsižvelgta į jas, bet kas tada buvo atsižvelgta, į ką buvo atsižvelgta? Nes juk tai svarbiausia, nėra abejonių, kad atsinaujantis energijos šaltiniai, kaip sakoma, pavadinimą tvariam kaimo e, vysimui turi didžiulį potencialą sąsajoms. Ir mano šalia daug yra projektų dėl skirtų atsinaujantiems energijos šaltiniams, bet visiškai nėra sąsajos su vietos gyventojais, nauda jiems. Aš esu iš tos, kilęs iš tokios vietos, kur mes šildydavom namus ir gamdavom maistą ir džiavindami mm, drabužius, kasdami durpes, rankomis kasdami durpes. Mes dabar bandome įtikinti gyventojus, kad reikia eiti, perėti prie naujų sprendimų, neutralių CO2 prasme sprendimų. Ir tai yra puiku, bet ką tai reiškia gyventojams? Nėra pakankamai sąsojų, bet mes pasitraukėme nuo tokios nepriklausomos situacijos, kai yra labai daug vėjo jėgainių, bet mes tai ne mūsų nusavybė, negauname iš, naud, iš to jokios naudos. Dauguma žmonių iš Vokietijos arba iš, Vokietijos arba iš Prancūzijos vyksta į Airiją ir mato tokį industrializuotą peizažą. Bet ar mes gauname iš to naudos ar pajamų, ne, taip nėra. Ir rezultatas yra blogas. Vietos žmonės sako, ne, mes nenorime tų naujovių. Kai žiūrime į biomasės sektorių, Yra tokios situacijos, kai vietos žmonės nėra įtraukiami į biomasės projektus. Ir yra tokia situacija, nes nėra iki galo apgalvota. Pavyzdžiui, žemė yra panaudojama biomasės gamybai. kai yra na, auginami augalai biomasiai sukurti, bet e, tikrai yra nesumažinamas CO2 išmetimas į orą. O visa tai yra daroma prisidengiant atsinaujančios energijos šaltinių nauda. Bet kai žiūrime į faktus, tai ateityje nėra gerai. auginami įvairūs augalai, kurie naudojami biomasė gaminti, bet jų auginimas taip pat sukelia didžiulę, didžiulės CO2 emisijas. Turime viską labai teisingai sugalvoti. Aš esu iš tokios vietos, kur mes buvom nepriklausomybę, kalbant nuo, apie energijos šalti, šaltinius. Ir kai mes naudojame tradicinius energijos šaltinius, mes sugebėjome apsišildyti ir taip toliau. O kai žiūriu į ateitį, aš nemanau, kad tas bus toliau, dėl to žmonės prieštarauja tam ir tai užkerta pažangą. Jūsų ataskaita yra tikrai gera, bet nežinau, ką komisija apie tai kalba. O kalbant apie biomasę, kai yra auginami augalai biomasė gaminti, bet tai nėra prasminga veikla. Uh, Niukaslėje yra deginama biomasė tam, tam tikroje gamykloje, bet žymiai didesnė tarša, negu būtų deginama anglis. Thank you, Mr. Flanagan. Now we will have the opportunity to hear what the Commission. Ačiū, ponė Flanaganai, turėsime galimybę išklausyti komisijos nuomonę šiuo klausimu. Ponas Hoffmanas komisiją atstovauja, prašau, ponė Hoffman. Uh, Ačiū, aš esu ponė, bet nesvarbu. Pone Kadimbach, ponė Jerebai, gerbimi parlamento nariai, ponas ir ponai. Pirmiausiai noriu kreiptis į pranešėją ir į auditorumų narį. Dėkoju už jūsų pranešimus ir ataskaitas. Jie yra labai vertingi mums taipogi, nes E, Jos skaitydami galime matyti, kaip e, galima pagerinti savo teikiamus pasiūlymus. Pirmiausia, kalbant apie atsinaujinančių energijos išteklių politikos ateitį, yra parengtas pasiūlymas dėl teisės akto, kuris šiuo metu yra aptariamas kartu taip pat ir su parlamentu ir jame yra nuostatų, kurias įgyvendinus situacija turėtų pagerėti, ypač tose sritise, kurias jūs minėjote. Man labai svarbu, kad ir toliau būtų stiprinami bioenergetikos tvarumo kriterijai. Privalome užtikrinti tinkamesnį biomasės, miško biomasės naudojimą, nustatant tam tikrus saugiklius ir e, susitarint dėl bendro vertimo likmens e, savo veiksmų šioje srityje. Jūs e, minėjote kelis aspektus, kuriuose pageidautumėte, kad padėtis pagerėtų ateityje. Kalbėjote apie tai, kad trūksta informacijos, apie tai, kokius rezultatus mums atneša dabartiniai politiniai sprendimai. Čia aš norėčiau pasakyti, kad e, per dabartinį programinį laikotarpį mes rezultatus vertiname pasitelkę tam tikrus rodiklius. Ir rezultatų rodiklių negalime išmatuoti kiekvienais metais, nes e, reikia šiek tiek laiko jiems parengti. 19 e, metais turėsime jau rezultatus, kaip rengsime ataskaitą dėl e, atsinaujinančios energijos išteklių gamybos apimčių, atsižvelgiant į įvykdytas investicijas ir pateiksime informaciją apie paremtus projektus ir e, šiuose dviejose srityse mes atitinkamus matavimus atliksime ir komisija tikrai nekantri laukia, kol valstybės narės pateiks, pristatys savo rodiklius. Bendrą stebėsinų įvertinimo sistemą mes esame parengę. Čia valstybės narės privalo mums pateikti atitinkamus rodiklius prieš tai juos nustatydami atskirose srityse ir mums tą informaciją pateikti. o mes jau apibendriname valstybių narių mums pateikiamus duomenys. Turiu pasakyti, kad e, vertinant atitinkamus projektus ne visuomet yra lengva nustatyti atsinaujinančios energijos e, kiekius, kurie yra pagaminami. Tačiau bet kokiu atveju 19 metais jau turėsime surinkę informacijos šioje srityje, kalbant apie ateitį e, ir kaimo plėtros ateitį. Galbūt skaitėte komunikatą dėl žemės ūkio maisto pramonės ateities. Mes norėtume pagerinti situaciją šiuose e, srityse, pakeisdami savo požiūrį, kuris bus dabar labiau orientuotas į e, rezultatus. Ir daugiausiai dėmesio skirsime politinių sprendimų rezultatams ir valstybės narės bus atsakingos už atskirų programų įgyvendinimą, prieš tai labai atidžiai įvertinusi poreikį vietos mastu. Tikrai nėra taip, kad valstybės narės gali elgtis ar galės elgtis kaip tinkamos, tačiau turime pripažinti, kad atskirų regionų situacija ir reikalavimai valstybės narėse skiriasi. Todėl turime leisti valstybėms narėms parengti atitinkamas strategijas remiantis e, vietoje atliktais vertinimais. Negalime visko mauti ant vieno kurpalio ir tokių analizių rengimą mums reikia sustiprinti. Taip pat prasant jūsų mintį dėl atitinkamų e, priemonių patikros e, kaimo plėtros srityje. E, mes e, artimiausiu metu įvertinsime, kokį poveikį tokia priemonė galėtų daryti. Kaimo plėtrėti tie parengsime bendruosius rodiklius, kuriuos, kuriuos pastelkę galėsime taip pat atlikti atitinkamus vertimus susijusius su energetijos taškais kaimo vietovėse. Pons Fleniganas kalbėjo apie tai, kad jo regione <clears throat> tokie projektai nėra. Patingai populiarūs tarp gyventojų mes rengiame specialiasias ataskaitas susijusias su uh, kaimo plėtrai skiriamais projektais, taip pat atitinkama informacija yra pateikiama taip pat ir interneto svetainėse ir tai tikrai nėra projektai susiję vien tik su uh, saulės energijos kolektoriais ar uh, panašiais dalykais. Mes uh, esame įsteigę atitinkamą darbo grupę Europinės partnerystės projekto kontekste, siekdami, kad tas naujas energetikos srityje būtų galima dalinti su valstybėmis narėmis sukauptą teigiamą patirtimį, informuoti jas apie tai, kokios egzistuoja galimybės, taigi būkite tikras, kad įmamės e, veiksmų platesnių mastų ir ateitie ir pareigosime valstybės narės taikyti atitinkamus kriterijus e, projektų atrankai ir nustatysime bendrąją metodiką projektų atrankos tam, kad galėtume atrinkti pačius tinkamiausius projektus. Ačiū uždėmesi. Uh, Ačiū, poniai Hoffman. Atsakykite, auditorumo atstovė, jeigu turite ką. Ačiū už jūsų nuomonę ir jūsų išvadas, aš joms pritariu, norėčiau pritarti, atsakyti kolego Flemigong. Flemigong. Kai aš kalbėjau apie tvarumą, tai norėčiau pasakyti, kad ataskaitoje yra e, tvarumas ir atsinaujinantys energijos šaltiniai nebūtinai yra sinonimai. Iš tikrųjų, reikėtų įvairiai naudoti biomasę, nebūtinai e, kirsti medžius ir juos deginti. Mes kalbame, ko gero, apie didelius projektus. Aš pradžioje kalbėjau, kad atsinaujančios energijos projektai yra finansuojami iš įvairiausių fondų, rekonstrukcijos e, ir kitų fondų. Ir paskutinė mintis mes pirmiausia žvelgėme ne į kaimiškas vietovės. Kai mes kalbame apie designed the spending of the EFRD fund and how did they link the renewable energy investicijų ir kaimo plėtros fondo e, investicijas. Ir kai turime omenyje e, finansavimą kaimiškose regionuose įgyvenimo projektų, tai ko gero negalėtume konstatuoti, kad yra tam tikrų sąsajų. Jeigu ūkininkas, pavyzdžiui, jeigu ant savo pastato stogo o, m, mm, sukonstruoja saulės baterijas, tai yra vienas dalykas, tačiau kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu uh, yra finansuojamas mas, mas, šildymo sistemos ir jeigu yra deginamas biokūras arba pjuvenos, tai ko gero tiesioginių sąsojų nėra, tačiau poveikis kamo vietoviai yra didžiulis. Todėl valstybės narės turi apsispręsti, kaip naudoti tas lėšas. norėčiau pakomentuoti komisijos atsakymus. Jūs sakėte, kad 19 metais jūs pateiksite e, konkrečių e, kriterijų, statistinių duomenų apie atsinaunančias energijos e, šaltinius ir apie tų projektų naudą. Tačiau tie kriterijai, kuriais jūs atliksite E, stebėsena gali atnešti skirtingų rezultatų. Jeigu norite tiesiog įvertinti atsinaujinančios energijos šaltinių programas, tai jūs galite ko gero daryti išvadas apie finansavimą. Tačiau finansavimas iš Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros fondo tai reikėtų vertinti tą naudą kitaip, ar buvo e, sukurtos darbo vietos ir ne tik tai, kiek atsinaujinės energijos šaltinių buvo įsisavinta. Pranešėjai. Norėčiau paklausti beveik to paties, ko teiravosi kolegos. 19 metai manyčiau, yra nepalaikus, nepalankus, kadangi artimiausiomis savaitėmis bus patiktas komisijos pasiūlymas, teisėkuros akto pasiūlymas dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Todėl aš nemanau, kad 19 metais kokie nors rezultatai bus pastebėti, todėl reikėtų palūkėti ko gero ilgiau. Taip pat kyla klausimas, kaip užtikrinti sąsajas tarp atsinaunančios energijos šaltinių ir poveikio regionams, kaip išmatuoti tas sąsojas. Galbūt yra kokių nors prioritetų, kuriais vadovaujamasi, vajantis atrenkamas programos valstybės narėse. Iš tikrųjų, nepradėkime uh, dialogo, kadangi mes jau vėluojame 15 minučių. Galbūt apibendrinkite tiesiog. Ne. Tuo ir pasitenkinsiu. Dėkoju už dar vieną įdomią diskusiją, įdomią temą. Kita tema, dar įdomesnė, devintasis darbo atvarkės klausimas, tai yra nuomonė dėl sang, apie sanglaudos politikos poveikį Šiaurės Airijai. Aš pats rengiau pranešimą ir susidariau savo nuomonę. Žinoma, jūs pasisakysite, ponia Vanagen, vėliau. Taigi mes turime parengti šitą nuomonę. Nuomonės projektas iš esmės yra jums išdalintas kai mes domimės sanglos e, politikos lėšomis, e, kurios yra skirtos e, Airijai, turiu omenyje ir kaimo plėtros ir žemės ūkio fondą, tačiau kai Junktinė karalystė e, išstos iš ES, tai kai kurie fondai nebebus prieinami, todėl mes su kai kuriais kolegomis iš e, e, regionų komiteto atlik, vykome į faktų rinkimo misiją ir tiesiog domėjomės, kaip airijos gyventojai galės e, bendradarbiauti vienoje ir kitoje sienos pusėje, kaip jiems bus užtikrinta sveikatos apsauga ir taip pat Šiaurės Airija yra gyvenimi kai kurie taikos užtikrinimo projektai, tiesiog ir mitos paslaugos aukoms ir išgyvenusiems e, konfliktą žmonėms taip pat e, yra įsteigiami bendruomenių centrai dviejose bendruomenėse, juose žmonės gali susitikti, užmėgsti socialinius kontaktus, kroti, šokti kartu. Taigi mus tiesiog sužavėjo tai, kad ES finansuojant galima pasiekti puikių rezultatų tiesiog suvedant žmonės Iš tikrųjų, tos dvi programos Interreg ir taikos užtikrimo programa padeda mm, apjungti skirtingas bendruomenės ir labai svarbu, kad šitos programos būtų išsaugotos ir po breksito, Airijos vyriausybė norėtų, kad šitos programos būtų toliau finansuojamos, kadangi jų poveikis abiem bendruomenėms yra labai svarbus, todėl jas reikia tęsti. Ir po breksito. Pranešime jį rengdamas aš e, kalb... stengiausi e, išvengti Brexit temos, kadangi po 19 metų tikrai reikės daug dalykų išspręsti, tačiau svarbiausias breksito darybų kontekste kylantis klausimas yra, koks yra sienos likimas. Tie, kas skaitė šitą ilgą nuomonę manau, susidarė įspūdį apie tos nuomonės turinį, o dabar laukiu jūsų komentarų iš ponos Zeller pirmiausia. Derek. Ačiū, Derekai. Man teko garbė vadovauti Regionų plėtros komiteto faktų nustatymo misijai Šiaurės Airijoje noriu pasakyti, kad iš tiesų, jeigu norite įsitikinti ES finansuojamų programų poveikiu ir rezultatais, tai turėtumėte nuvykti į Šiaurės Airiją. Kartais žinių pranešimuose tokia informacija yra pateikiama informacija apie tai, kokios žinios būdavo pristatomas, pavyzdžiui, prieš 25 metus, tai tuomet beveik kiekvieną dieną Šiaurės Airijoje būdavo sprogdinamos bombos, e, vykdavo išpoliai ar Belfaste, ar Derija. E, šiandien apie tai e, niekur, ne, nieko negirdėti, tačiau žvalgininkai mums nuolat primena, kad nereikia leistis užliuliuojamiems tos išorinės ramybės ir manyti, kad visos problemos e, tarp Airijos, Šiaurės Airijos baigėsi. E, tačiau akivaizdu, kad tos milijardinės programos prisidėjo prie taikaus e, sambuvio Šiaurės Airijoje, jeigu jų nebeliks, tikrai niekas negali garantuoti, kad ir ateityje taika bus išlaikyta kolega iš Airijos, um, ponas Brian Hayes, kuris yra šešėlis pranešėjas Deriko Vono nuomonę rengiant. Uh, paprašymas perskaityti savo poziciją ir aš tą dabar mielai padarysiu. Jis rašo, aš plankiai vertinu Derikovo nuomonės projektą ir tai, kad joje pripažįstama svarbi ES e anglos politikos nauda Šiaurės Airijai. ES finansavimas, ypač PIS ir Interreg programos, turėjo rimtos įtakos regionui. Per trumpą laiką maždaug e, <clears throat> pusę milijardo eurų gavo e, pasienio e, grafystės, todėl buvo galima gyventi įvairias programas e, abiejose sienos pusėje, skatinant tarp valstybinius verslo santykius. Tolesnis bendradarbiavimo skatinimas sveikatos apsaugos srityje leis kovoti su tokiamis problemomis kaip žmonių mm, ants virsvoris ir e, kitomis sveikatos problemais palankiai vertinu tai, kad e, pranešėjas aukštai įvertina šio finansavimo svarbą ir pasisako už jo tiesimą. Niekas nebejoja. ES Anglijos politikos teigiamų poveikių Šiaurės Airijai palankiai vertino pranešėjo nuomonę ir jo pasiūlymą dėl to, kad reikia iškoti sprendimų šios rytė po 20 metų. Ačiū, pans Flanagan dabar kalbės. Aš ir Brianas Heisas turbūt nesutartų dėl daugelio dalykų, tačiau visiškai pritariu tam, ką jis ką tik pasakė. Kalbėjote apie tai, kas vyko prieš 20 e, penkerius metus, tuo metu kiekvieną kartą įjungus televizorių būdavo pranešama apie kokias nors nelaimės, mano draugas Džonas Vyganas kuris jau miręs prieš trejus metus man sakė, kad aš <clears throat> dabar galiu nuvykti į dėrį ir nebijodamas sėdėti kamarė atsukęs nugarą į langą. Taigi taip situacija pasikeitė ir toliau šie procesai ir toliau turi teis, tęstis. Jūsų prašymas, Derekai, tikrai yra puikus, mums reikia Interreg programos toliau ir PIS programos, kad nes būtų tęsiamos, nes jos yra labai svarbios, atnešė rezultatų. Manau, e, kad beveik paranoiškai baiminamasi, kad tos lėšos nebus tinkamai panaudotas, tačiau aš esu tikras, kad kiekvienas centas tam bus tinkamai panaudotas, nes per tuos metus, kuomet žmonės ten negalės spręsti kitų problemų, e, dabar suprato, kad šios klausimus reikia spręsti tinkamai ir tos lėšos buvo tinkamai panaudotas ateitie, bus tinkamai praeitie, bus tinkamai panaudotas ir ateityje. Na, apie Brexitą jūs savo nuomonėje kalbate nedaug, tačiau e, trečiame punkte e, kalbu apie tai, kad E, kol kas sunku prognozuoti, koks sprendimas bus rastas Šiaurės Airijai po 20 metų. Aš e, manau, kad Airijos parlamente beveik visos partijos e, sutarė dėl to, kad darybos vyksta sklandžiai iki šiol, tačiau dabar susidaro įspūdis, kad kuomet prasidėjo jau pokalbį apie prekybą, nenusprendus, kas bus daroma su siena, antroji pagal dydį partija parlamente, kuriame vyriausybė pradeda kriškai vertinti vykstančius procesus, taigi reikia elgtis labai apdairiai ir galbūt šiek tiek labiau pasistengti, sutelkti pastangas tam, kad nebūtume palikti nuo šalyje, nes iki šiol viskas vyko sklandžiai, tačiau norėtume ir toliau gauti paramą iš Europos <clears throat> paramą Ir dėkoju šią penktą nuomonę, tikiuosi, kad e, e, e, tikrai neblogai praeitą laiką lankydamas Šiaurės Airiją. Pirmininkas visuomet man malonu apsilankyti pas savo keltiškosius pusbrolius komisijos atstovai žodis. Man malonu, kad jūsų vizitas buvo sėkmingas ir kad galėjote uh, matyti sanglaudos politikos naudą Šiaurės Airijoje. Mes visi tam pritarėme, pritarėm tam po, pozityviam poveikiui. Norėtum vieną pastabą pasakyti. Kai buvo pranešimas parengtas ir nuomonė, ir buvo kalbama apie PIS programą, buvo kalbama apie Šiaurės Airijos taikos programą. Bet žinote, kad apima ne vien Šiaurės apima, bet ir sieną su Airija. Ir mes visada labai atsargiai kalbame tą programą, nes tai yra opus klausimas ir dėl to mes nusprendėme vadinti tai taikos programą, peace program. Mes taip džiaugiamės jūsų nuomonę, kad Interreg e, pasienio programa turėtų būti tiesama ir toliau. Ir komisija parengė komunikatą. Gruodžio mėnesį praėjusiu metu pateikė tą komunikatą tarybą ir ten mes minėjome kad palankiai žiūrime tai, kad reikėtų tęsti tą programą, remiantis dabartinėmis valdymo struktūromis. Ačiū ir laukiame diskusijų dėl šio pranešimo e, rydienos komitete. E, ačiū už Jūsų pastabą, kad apima ir Šiaurės Airiją, ir Airijos dalį. Dėkuoju ir kolegai, kuris išsakė savo nuomonę apie šią temą. Jis daugiau žino, ne mes visi apie tai. Brexitas nebuvo minimas pranešimą, bet žinoma, tai turės poveikio. Ir e, Junktinė karalystė norėtų išlikti muitų sąjungo ir tai išspręstų šią problemą. O kai kalbame apie biudžeto kontrolę, mes tikrai vizito metu neslaukėme jokių skundų ir jokių problemų iškeltų dėl, biudžet, dėl tų skirtų lėšų panaudojimo. Visada ES finansavimas buvo pozityviai primas. Ji buvo žiūrima kaip į neutralų, jis nebuvo skirtas vienos ar kitos vyriausybės, tai buvo neutralus finansavimas iš ES. Ir taip padėjo e, sėkmingai gyventi tuos projektus. Mes turime e, viską padaryti, kad tos dvi programos, PIS programa ir Interreg programa, būtų toliau vykdomos ir po 2020 metų. Pakeitimams data iki 13, atsiprašau, iki 30 balandžio ir laukiu kolegų e, pakeitimų. Drop, I believe, for which for Martino um, for the last item was not your... Paskutinis klausimas, dar nėra su mumis Martinos, palaukime porą minučių. Okay, Martinas, uh, here, so we can now start. Martina jau atvyko, galime pradėti dešimtos, dešimto klausimo nagrinėjimą, tai prisidėjimas termo, prie uh, ES mokslinių tyrimų programos uh, supaprastinimo po 2020 metų. Prašau, žodis ponui Katman. Ačiū pirminkė, ačiū gerbim parlamento nariai gerbiami komisijos atstovai ir visi, kurie mūsų klauso, galbūt internetu. Man labai malonu Jums pristatyti Ir naujausia informacija dėl ES mokslininkų programų supaprašymo. 2010 metais Europos parlamentas paprašė, kad būtų daugiau e, taikomas požiūris rima, re, grindžiamas e, rizikos analizę. ES mokslinio tyrimų dabartinė programa Horizontas 2020 yra labai sudėtinga, kompleksinė. Apie 140 tūkstančių paraiškų yra, 20 tūkstančių projektams buvo skirtas finansavimas ir tokia yra didžiulė mašina, kuri turėtų dirbti labai sklandžiai kad būtų užtikrintas efektyvumas. Aš dirbau kartu su audito rūmais ir mano nuomonė yra tokia, kad pro, tokios programos supaprastinimas tikrai nėra paprastas. Ir e, tuo aš ir remiuosi, rengdama šį dokumentą. Labai svarbu, kad supaprastinimo ir, rez, ir pakeitimų rezultatai būtų subalansuoti. Čia reikia tinkamai subalansuoti skirtingus interesus mokslinių tyrimų srityje ir inovacijų srityje. Ir čia reikia laikytis e, laipsniško požiūrio, siekti pažangos žingsnis po žingsnio. Taryba paprašė audito rūmų pateikti informaciją. Apie tai, kaip reikėtų dirbti po Horizon 2020 programos. Ir auditorumai patiekė savo rezultatus dėl galimybių supaprastinti programą Horizon 2020. Mes buvome paraginti parengti šį dokumentą iki balandžio mėnesio, kad būtų galima tai atsižvelgti teisėkuros procesuose, tarp jų ir daugiametės finansinės programos kūrime. Gruodžio mėnesį bus baigtas audito pranešimas ir jis bus grindžiamas apžvalga mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Ir ta apžvalga pateiks gana nemažai informacijos. Kaip Horizon 2020 vykdymas yra vertinamas tų, kurie iš to gauna naudą. Tarybos prašymas ir komisijos prašymas apima tai, kad iš tiesų mes turime labai nedidelius išteklius ir per labai trumpą laikotarpį turėjome parengti šį dokumentą ir jo pagrindas yra auditorumų nustatyti rezultatai. ES mokslinio tyrimų programų supaprastinimui yra labai svarbu asignavimai ir kompensavimo sistema. Pagrindų programos kompensavimo sistema, sistemos dažnai susidarė su klaidomis Ir iškyla klausimas, ar galima pakeisti tą sistemą, kad būtų galima sumažinti klaidų kiekį ir programų netinkamą supratimą. Aš trumpai kalbėsiu, pradėsiu nuo penkių dilemų, su kuriamis susidurėme su paprasimo procese. Pirmoji iš jų gana akivaizdi. Dauguma žmonių dalyvauja Vyk, e, taikant Horizon 2020 programą, stabilumas ir pokyčiai yra labai svarbus. Ta prasme, kad infrastruktūra yra labai brangi. Ir labai svarbios yra žinios šioje srityje, žinios apie tą sistemą ir jos funkcionavimą. Ir kiek, bet, bet koks pokytis būtų susijęs su didžiulėmis išlaidomis. Ir to pokyčių efektas būtų toks, kad konsultantai labai praturtėtų. Ir tai yra labai svarbus signalas, kad Horizon 2020 ir tolesnė programa yra gana sudėtinga ir kompleksiška ir dėl to reikia konsultantų, kad būtų galima suprasti tą sistemą. Antra dilema yra teisinis tikrumas ir diskrecija. Valstybių narių lygių universitetų, mokslinių tyrimų institutų lygių, mažų ir vidutinių įmonių lygių. Yra tam tikras tam tikra diskrecija dėl to, kaip reikėtų skirti dotacijas, bet reikia ir teisinio tikrumo. Nėra kol kas diskusijų, kaip turėtų būti aiškinamos taisyklės. Ir iš mūsų patirties galime pasakyti, kad gana dažnai yra labai laisvai aiškinamos taisyklės, o efektas ir poveikis yra toks, kad atsiranda klaidos ir reikia susigražinti ES lėšas, iškylant tokiom situacijom, kai naudos gavėjai padaro klaidų. Trečioji dilema yra naudos gavėjų interesai, ES interesai. Ši dilema yra susijusi su kompensavimo sistemų, asignavimo sistemų pasirinkimu. Kompensavimas turėtų apimti visas išlaidas, kai kalbam apie naudos gavėjus, o ES interesai yra tai daryti kaip per fiksuotas vienkartinės sumas. Kita dilema yra regioninės ligmuo ir meistriškumo centrai. Horizon 2020 yra grindžiamas intelektinė konkurencija. Ir kokie yra rezultatai skirtingose Europos regionuose, kurie dalyvauja šioje programoje. Dėja, žemėlapis rodo, kad nėra vienodai tai paskirstyta tarp regionų ir klausimas yra, kaip išspręsti šią problemą, kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp kompetencijos užtikrinimo ir iš kitos pusės tarp netoligumų, neligybės, kaip tai yra pasiskirstę tarp regionų. Kitas klausimas - atskaitomybė ir atsakomybė. Taigi par parlamentas prašo, kad būtų sukurta sistema grindžiama pasitikėjimu ir rizikos tolerancija. Parlamentas taip pat nurodo ir savireguliaciją, autonomišką valdymą naudos gavėjų, bet taip pat reikia nepamiršti ir atskaitomybės išnaudos gavėjų pusės, bet taip pat ir atsakomybės iš Europos komisijos pusės dėl to, kaip yra leidžiami pinigai. Ir kita mano skaidrė, paskutinė e, skaidrė susijusi su pasiūlymais, mūsų pasiūlymais, kurie yra glaudžiai susiję su pastabomis apie tuos dalykus, kurie yra svarbus kasdien taikant Horizon 2020 programą. Vienas dalykas yra pakankamai paprastas bet jį sunku pasiekti. Tai yra protingas laikas tarp, patvirt, tarp teisės aktų patvirtinimo ir įgyvendinimo teisės aktų, kurie susijęs su Horizon 2020. Komisija ir naudos gavėjai turi gyvendinti tą sistemą iškart, nedelsdami, bet tai nėra geras pagrindas tinkamam tokios sudėtingos sistemos taikymui. Antras pasiūlymas įvertinti supaprastintų sąnaudų galimybių duomams, pavyzdžiui, vienkartinės sumos ir prizai. Pirmasis žodis šiame pasiūlyme yra assessing, vertinimas. Ir tai reiškia, kad audito rūmai siūlo laipsnišką požiūrį, žingsnį po žingsnio, ne revoliucija, bet evoliucija. Ir bandomųjų projektų pagrindų komisija yra įgyjusi daugiau patirties. Kaip reikėtų spręsti tas supaprastintas sąnaudų galimybės ir kaip sukaupti žinias apie tai, kaip naudos gavėjai reaguosi tas supaprastintas sąnaudų opcijas. Trečia galimybė - paaiškinti gairių naudojimą kaip neprivalomas taisyklės. Čia iš auditorumų išvadų matome, kad yra didžiulė rizika. Jeigu yra gairės, jeigu yra patiekiami pavyzdžiai, tai yra traktuojama kaip privalomi dalykai. Bet tai nėra teisingas supratimas. Labai svarbu, kad būtų atliekamas auditas įvairiais lygmenimis. Ir aukščiausias lygmuo yra audito rūmų parengtos gairės, bet tai nėra privalomos taisyklės. Ketvirta pastaba - reikėtų patvirtinti naudos gavėjų apskaitos praktiką. Tai yra labai sudėtinga finansinė sistema ir tie, kurie dalyvauja šioje sistemoje ir Horizon 2020 programoje, jie turi sukurti tam tikrą šešėlinę finansinę sistemą, kad būtų galima laikytis šios programos taisyklių. Ta galima pasakyti ir universitetam, universitetų atžvilgių, nacionalinių lygių reikėtų atsižvelgti į skirtingas apskaitos praktikas. Reikėtų priimti, pripažinti tas naudos gavėjo apskaitos praktikas, bet vengti, kad būtų skirtingai taikomos taisyklės skirtingose šalėse ir regionuose. Ir penktas pasiūlymas yra pripažinti gerus projektų pasiūlymus programoje Horizon 2020 ir kitose programuose, naudojantis vieno langelio principų. Čia kompetencijos klausimas labai svarbus ir mes stebime, kad dauguma paraiškų teikėjų yra nusivylę procedūros rezultatais, nors jų programa buvo tikrai geros kokybės. Ir tai iškelia labai rimtą klausimą Europos Sąjungai. Ar įmanoma, ar įmanoma nutraukti tam tikrus įdingus ryšius tarp generalinių direktoratų ir užtikrinti programos Horizon 2020 sėkmę, kad pinigai būtų skiriami realiam darbui. Aš tikiuosi, kad pateikiau pakankamai informacijos ir mielai atsakysiu klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū uždėmesi. Ačiū už jūsų pristatymą. Suteiksiu pranešėjai žodį. Uh, Kolegos, aš norėčiau padėkoti kolegai Brenner ir jo komandai už šitą dokumentą, kuriame kalbama apie tai, kaip reikėtų supaprastinti mokslinio tyrimų programų įgyvendinimą. Jau keletą metų parlamente mes raginame supaprastinti programas, kurios yra gyveninamos ES finansuojant ir taikant ES teisės nuostatas. Tačiau reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Pusiausvyrą tarp pasitikėjimo ir kontrolės. ta pusiausvyra atspindi tas dilemas, kurias jūs paminėjote savo pasisakymę. Jeigu kalbėtume apie Horizontas 2020, tai šita programa yra labai sudėtinga, kadangi sudėtingos gairės, procedūros, įgyvendinimo nuostatos ir kadangi finansuojama iš vairiausių šaltinių ir todėl galima e, atgalsikti taip, kad ta programa ne visą laiką pasiteisina, nenuosekli, kad padaroma klaidų. E, Kartu šitos programos yra bandomosios ir kartais yra vadovavimasi inovatyvių kašto apskaitos modelių numatant bendrą sumą. Mm, audito rūmų vertinimu tokie projektai, kurie yra įgyvendinami mokslinių tyrimų e, kontekste ir kai yra numatomos konkrečios e, apvalios sumos, tai labai svarbios programos yra labai svarbios jauniems mokslininkams, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Todėl manyčiau, kad toksai supaprastintas apskaitos modelis, numatant konkrečią sumą, turėtų būti taikomas dažniau ir tai padėktų pasiekti didesnės naudos. Tai būtų naudinga, ko gero, galvojant apie naują finansinę, daugiametę finansų programą. Taip pat tai e, padėtų užtikrinti daugiau stabilumo ir ko gero leistų projektų e, e, autoriams labiau sutelkti dėmesį į projekto turinį, o ne į administracinės procedūras. Iš tikrųjų, aš džiaugiuosi auditorumų pasiūlymais ir rekomendacijomis. Horizontas 2020 e, supaprastinimo pastabos turėtų būti išspausintos ataskaitoje, kuri bus rengiama 18 metus. Dėkuoju. Dėkuoju. Prazdechovskį prašo žodžio. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakartoti kelias Martinos mintis taip pat, tačiau perėsiu prie čekų kalbos, nes manau, kad jie galiu tinkamiau ir trumpiau išreikšti nei angliškai. Norėčiau padėkoti auditorumams už patiktą įdomą įvertinimą, kaip būtų galima supaprastinti mokslinio tyrimų pagrindų programą. Taip pat noriu padėkoti Martynai už tai, kad ji iškelė nuo šviesą pačias svarbiausias problemas, apie kurias mes kalbame čia jau ketverius metus, jau įžangoje ir kalbama apie tai, kad mes ketverius metus prašome pradėti reformą ir ji vis dar nėra pradedama. Aš apie tai jau kalbėjau taip pat ir vertindamas, komentuodamas Karin Kadembach pranešimą anksčiau. Manau, kad tikrai pasiūlymai e, jau seniai pribrendo supaprastinti šios programos finansavimą. Europos sąjunga e, piliečių akise yra e, panaši į šokį biurokratinį monstrą. Ir kalbant apie 2019 metų biudžetą, mokslo tyrimų sritis yra labai svarbi. Ypač siekiant skatinti verslumą Europos Sąjungą. Mes šiandien jau aptarėme pagrindų programas. Tačiau dėl biurokratinės naštos daugelis e, apskaitai atsisako minties teikti paraiškas, e, gauti finansinę paramą iš Europinių fondų. Reikia taip pat atsižvelgti ir į e, demografinę situaciją, jeigu vertintume kiek šalių teikia paraiškas arba dalyvauja šioje programoje, tai situacija iš tiesų nėra tolygi, nes daugelis vakarų Europos valstybių narių jau yra pripratusios prie galimybės pasinaudoti šiais projektais. Taigi turime siekti ištrūkti iš to biurokratijos labirinto, Martina jau apie tai kalbėjo. Ir tik tada galėtume tikėtis didesnio skaičiaus uh, inovatyvių e, projektų pasiūlymų. Jeigu būtų supaprastinta biurokratinė našta, taip pat reikia supaprastinti ir išmokų skirimo procedūras. Taigi lankstus požiūris e, ypač mažoms įmonėms e, smarkiai palengvintų gyvenimą. Tikiuosi, kad komisija suteiks mus atitinkamas informacijos apie dviejų bandamųjų projektų rezultatus, kuris bandoma įvertinti tų fiksuotų vienkartinių išmokų panaudojimo galimybę. Aš manau, kad reikėtų pasitelkti taip pat ir šiuolaikinės technologijas, įvertinant projektus ir jų paraiškas. Noriu pagirti komisiją už tai, kad jau žengė pirmosius žingsnius šią kryptimi, e, steigdama atitinkamas platformas internete. Manau, kad komisija turėtų suorganizuoti mokymus e, valstybių narių atitinkamiems pareigūnams ir valstybės tarnautojams, kurie po to galėtų padėti paraiškų teikėjams, tinkamai užpildyti reikiamus dokumentus, aktyviai jiems patarinėdami ir konsultuodami. Tūkstančiai e, labai neaiškiai suformuluotų gairių gali būti įvairiai interpretuojami. Tikrai juoką kelia tas e, aptakus e, reikalavimų gairių suformulavimas ir e, po to kontroliuojančios institucijos kaip tinkamos gali tas gairias ir reikalavimus interpretuoti ir po to neaišku, kokia interpretacija yra tinkama. Apibendrinimus turiu pasakyti, kad mums reikia uh, naujovių, tačiau žengiame tinkamą kryptimį ir būtų gerai, kad komisija suteiktų papildomas informacijos apie tai, kaip ji ketina supaprastinti galimybės pasinaudoti mokslinio tyrimo ir plėtros pagrindų programą. Taip pat nekantri e, laukiu specialiosios ES auditorumo ataskaitos. Ačiū uždėmesi. Dabar steiksime žodį komisijos atstovams, ponai Bučiak. Thank you very much, Chair. Mr. Brenningmeier, Mrs. Ačiū pirmininkė, gerbiami pranešėjai, gerbiami parlamentarai. Mums, mes labai vertiname šį dokumentą dėl supaprastinimo ir taip pat dėkojame auditorumams. Mes vertiname šį labai laiku parengtą dokumentą, nes po mėnesio turime uh, pateikti naują pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansinės programos. Mes vertiname jūsų patarimus, jie labai niuansuoti ir labai aiškiai yra nurodytos dilemos, su kuriais susidurėme visi, kai kalbama apie supaprastinimą. Ir tai atspindi ir mūsų patirtį, jog nieko nėra sudėtingiau už supaprastinimą. Taigi visiškai pritarėme auditorumų išvadai. Nepaisant to, kad supaprastinimas yra gana sudėtingas, mes pasiekėme nemažai. Yra pasiektas platus sustrimas, kad Horizon 2020 leido pasiekti didžiulę pažangą supaprastinimo linkme. Jeigu pasižiūrėtumėte į auditorumų ataskaitą, ten kalbama apie plačiai naudojamas supaprastintų sąnaudų opcijas, apie, kai kalbame netiesioginės sąnaudas, Aš manau, kad pasiekėme pažangos su paprastinimo srityje ir tai pripažįsta ir suinteresuotosios šalis. Jie optimistiškai galvoja, kad tai bus atspindėta ir toliau dirbančioje srityje. Ir šia prasme audito rūmų patarimai mums yra labai vertingi. Norėčiau trumpai atkreipti dėmesį į teisingumo, į auditorumų pateiktas mm, išvadas. Sakoma, kad užtrunka laikas nuo patvirtimo teisės aktų ir jų gyvendinimo. Mes 14 mėnesių siūlom įgyvendinimui ir bendros teisės aktų leidybos procese mes turime užtikrinti, kad teisės aktai būtų greitai patvirtinami. Tuo metu, kai mes jau pasiūlysime naują teisinę sistemą, mes labai glaudžiai bendarbiausime su suinteresuotomis šalimis dėl įgyvendinimo teisės aktų, kad iš pat pradžių žinotų, kaip mes ketiname įgyvendinti tas taisyklės. Toliau, kalbant apie platesnį panaudojimą supaprastintų sąnaudų opcijų, tokių kaip fiksuotos sumos, vienkartinės išmokos ir prizai. Pagal Horizon 2020 programą apie 30 procentų išlaidų jau yra vykdomos pagal tokias supaprastintas sąnaudų opcijas. Yra fiksuota suma ir yra Marijos Kladoskos kiuri prizas, yra kiti prizai. Ir neseniai pradėjome bandomaisius projektus, kai yra vienkartinės sumos išmokomos nanotehnologijų srityje, kitose srityse. Norime taip pat įvesti vienkartinės išmokas ir kitose srityse. Ir jungtinė įmonė Šiftrė taip pat norėtų įvesti tas priemonės. Tas priemonės mes įgyvendiname dėl to, nes esame įstikinę, kad čia yra potencialas užtikrinti supaprastinimą ir sumažinti klaidų lygį. Bet taip pat mes žinome, kokie yra iššūkiai ir kokios yra dilemos, kai reikia įvesti vienkartinės išmokas. Ir pono Briekmarit pastaba yra labai teisinga, čia reikia laikytis laipsniško požiūrio, žingsnis po žingsnio. Tai atspindi ir mūsų mąstymą. Pirmiausia, reikėtų įvesti vienkartinės išmokas ir tai iškelia problemas suinteresuotųjų šalių lygių, naudos gavėjų lygių. Kodėl? Nes dešimtmečius visos viešos institucijos, universitetai, mokslinio tyrimo organizacijos – turėdavo pateikti ataskaitas apie faktinės išlaidas, kad universitetai ir mokslinio tyrimų organizacijos gebėtų viešoms institucijoms pademonstruoti, kokios išlaidos yra patirtos atliekant mokslinius tyrimus. Kitas dalykas yra baiminasi, kad vienkartinės išmokos sumažins finansavimą. Ponas Venikmart apie tai irgi kalbėjo, kad vienkartinės išmokos reikalauja keisti administracinės ir finansinės praktikas. Ir iškyla klausimų dėl atsakomybės tarp projektų, mokslinių tyrimų projektuose. Ar suinteresuotosios šalis e, yra pasiruošusios taikyti vienkartinių išmokų sistemą, kol kas nėra šimta procentų aišku, nėra šimtų procentų pozityvus požiūris iš santarusių šalių. Toliau, vienkartinių išmokų vedimas iškelia atskaitomybės problemas. Mes turime gana griežtai ex ante atlikti vertinimą, kiek galėtų kainuoti mokslinių tyrimų projektai. Tai reikala visiškai skirtingo požiūrio iš komisijos, kai yra vertinami mokslinių tyrimų projektai. kaip yra vertimi tie projektai, kaip vykdoma stebėsena ir tie visi elementai yra susiję su atskaitomybė, kai taikomos vienkartinės išmokos. Be šių visų elementų, kuriuos aš paminėjau, mes esame pasirengę kitoje daugiametėje programoje įvesti kiekvienu atveju, atskiru atveju grindžiama e, e, vienkartinių išmokų sistema, tuomet, kai tai tinkama. Trečia pastaba Mes pritarėme, kad gairės turėtų būti parama, pagalba dalyviams ir jos neturėtų būti suvokiamos kaip privalomos taisyklės. Ir mes kaip tik ir laikysimės šios rekomendacijos. Toliau dėl suvienodinimo naudos gavėjo apskaitos praktikų. Susidurime daugybę metų su šia problema ir kai reikia pripažinti apskaitos praktiką dalyvių ir naudos gavėjų, iškyla sunkumų. Mūsų finansinis reglamentas aiškiai nustato taisyklės, pagal kurias e, tos sąnaudos turi atitikti taisyklės nacionalinių lygių arba naudos gavėjų lygių. Sąnaudo apskaitos praktika neleidžia įvertinti tas sąnaudas kaip atitinkančias reikalavimus. Ir dėl to mums yra sunku pritarti toms apskaitos praktikoms, nes dažnai jos neleidžia perskaičiuoti sąnaudų, kurios yra patirtos konkrečiame projekte. Daugelis mokslinių tyrimų organizacijų ir universitetų, taip pat ir verslo įmonių turi apskaitos centrus, bet jie neleidžia identifikuoti, identifikuoti tų sąnaudų, kurios buvo patirtos vykdant konkretų ES projektą. Dėl to mes turėtume apsvarstyti išsameu, kokiu mastu galėtume pripažinti valstybių narių ir dalyvių apskaitos praktikas. Mums svarbu, kad būtų laikomasi finansinio reglamento reikalavimų. Ir galutinis klausimas - vieno langelio principas finansavime. Kaip audito rūmai nurodė, labai daug yra norinčių dalyvauti Horizon 2020 programoje, bet tik tai 40, 30 procentų projektų yra finansuojami, o yra kur kas daugiau projektų ir nors jie yra puikūs projektai, mes negalime jų finansuoti. Dėl to mes įvedėme vadinamą kompetencijos reikalavimą, kai finansuoma iš nacionalinių lygių, iš nacionalinių biudžetų arba iš struktūrinių fondų. Mes manoma, kad čia būtų galima finansuoti tokius projektus, kurie yra įvertinti kaip puikus mokslinio tyrimų projektai. Kokie yra sunkumai? Negalima automatiškai priimti tų projektų, kurie buvo įvertinti pagal Horizon 2020 programą, kad jie turėtų būti finansuojami iš nacionalinių finansavimo sistemų arba per struktūrinius fondus. Naujoje daugiametėje finansinėje programoje mes sieksime užtikrinti kad tokio pobūdžio projektų finansavimas būtų įmanomas ir iš struktūrinių fondų. Kitas sunkumas yra toks. Jeigu projektas yra priimtas pagal Horizon 2020 programą, pavyzdžiui, mažų ir įmonių projektas, finansavimo uh, lygis yra 120 procentų. Ir nėra taikomos komisijos valstybės pagalbos taisyklės. Jeigu pagal nacionalinės finansavimo programas finansuojami tokie projektai arba iš struktūrinių fondų programų, tai tame taikomos kitokios taisyklės dėl sąnaudų atitikimo reikalavimams. Ypač čia e, kalba eina apie valstybės pagalbą. Mes, mums pavyko susitarti, kad tie projektai pagal kompetencijos ramsti, kurie yra vertinami kaip atitinkantis reikalavimus pagal horizontas 2020 programą ir ateityje turėtų būti finansuojami pagal tas pačias taisyklės, kaip jie būtų finansuojami pagal Horizon 2020 programą. Toks yra mūsų indėlis dėl penktosios pastabos. Ir baigiant galiu pasakyti, jog esame įsitikinę, kad pasiekėme didžiulės pažangos pagal Horizon 2020 programą ir mes optimistiškai vertiname, kad klaidų lygis sumažėjęs. Bet turime toliau judėti su paprastinimo linkme ir šiame kontekste. Kiekvienu atskiriu atveju reikia taikyti vienkartinių išmokų finansavimą. Ir taip pat turime panagrinėti klausimą dėl pritarimo nacionalinėms apskaitos praktikom, jeigu tai atitinka finansinio reglamento taisyklės. Ačiū. Ačiū, kolega Celler, prašo žodžio. Ne, jis atsisako. Jūs kalbėjote apie biudžeto taisyklės. Tai, ką jūs pasakėte, skiriasi nuo to, ką mm, biudžeto direktoratos atstovas kalbėjo susitikęs su mumis. Buvo kalbama, kad kartais netgi nebus leidžiama įgaliotam atstovui kontroliuoti tų finansinių ataskaitų. ataskaitų. Taigi, tai jūs pasakėte, iš esmės nesutampa su tuo, ką aš girdėjau. Galbūt su biudžeto direktorato atstovais reikėtų dar kartą susitikti ir išsiaiškinti. Iš tikrųjų, jeigu yra dalykai, kurie niekaip nedara su ES taisyklėmis, tai kažkaip tai reikia priversti laikytis ES teisės aktų. Kokius e, kliuvinius jūs matote savo veiklą, jeigu bus laikomas tos naujos biudžeto tvarkos? Mes palankiai vertiname šitos pakeitimus, pasiūlymus, kadangi mes komisija turėsime daugiau lankstumo. Pavyzdžiui, kai bus vertinamas e, įvairialypis finansavimas. Taigi ta nauja tvarka numato galimybę padengti visus patirtus kaštus, bet numato ir kitokias galimybės tuos kaštus kompensuoti. Taip pat yra numatytos naujos kaštų padengimo kategorijos susijusios su veiklos rezultatais. Būtent čia šioje srityje mums dar reikės įsigilinti šios pasiūlymus, o mūsų pagrindinis tikslas taisyklėse, kurios leidžia mums įnešti e, finansavimą įgyvenant projektą, reikia bandyti įvertinti ir rezultatą, kurio pasieksime mokslo ir inovacijų srityje. Iš tikrųjų, vieningos nuostatos, mano manimu, yra labai svarbios, tačiau kita vertus, siekiant išvengti nesusipratimų, reikėtų supaprastinti šitas nuostatas man rūpi apskaitos sistemos. Kaip jūs vertinate tai, ką jūs pasakėte, būtent, kad kartais nacionalinės apskaitos e, nuostatos skiriasi, kadangi kai kurie kaštai neatskiriami, o dabar atsiūloma kaštus atskirti pagal naują biudžeto tvarką. Moksliniams tyrimams ir inovacijai, inovacijoms E, e, naciacijams skirtos kiti kaštai turėtų būti kompensuojami. Tačiau nacionalinės nuostatos turi leisti šitas tikrusius kaštus identifikuoti. Nacionalinės apskaitos sistemos, kurios nepagrįstos kaštais E, patirtais e, įgyvenęs tam tikrus projektus dažnai e, neleidžia rekonstruoti šitų kaštų. Pavyzdžiui, įgyvendant tam tikrus projektus labai sunku pagal tas apskaitos sistemas konstatuoti, kiek darbo valandų konkretus mokslininkas, tyrėjas investavo dalyvaudamas konkrečiame projekte. Jeigu apskaitos sistemos neleidžia gauti tokios informacijos, tai mums tada tampa labai sunku kaip nors išsiaiškinti. Puikiai suprantu, dėkoju. Ar auditorumo atstovas dar norėtų ką nors pasakyti? Labai trumpai auditorumų uždavinys yra pakankamai kuklus. Tiesiog mes atliekame vertinimą kasmet ir e, taip pat vertiname e, rengdami konkrečias specialiasias ataskaitas. Ir mes e, galime pasiūlyti teisėkuros aktų leidėjams, siūlome įstatymą įstatymų pakeitimus ir žinoma, mes turime tokią galimybę, o audito rūmai visada yra pasiruošę mąstyti apie tų programų veiksmingumą. Ir žinoma, teikti pasiūlymus teisėkuros aktų kirėtų kuriejams, kurie galbūt galėtų būti naudingi įgyvenant prog programas audito rūmų veikloje nėra numatyta gilintis į mokslinio tyrimų ir inovacijų programas. Manyčiau, kad kitais metais reikėtų pagalvoti apie tokią ataskaitą, kurie atsispindėtų mokslinio tyrimų programos. Šalia mūsų metinės ataskaitos ir e, pat, tikinimo, kad lėšos naudojamas teisingai deklaracijos, mes rengėme ataskaitą apie Horizontas 2020, atlikdami tyrimą ir apklausdami naudos gavėjus, mes e, pabandysime suformuluoti naudingus pasiūlymus dėl to, kaip ateityje reikėtų tikslingiau taikyti programą Horizontas 2020. Taigi baigėme aptarinėti šį darbuotojos klausimą. Gegužės 14. Kitas mūsų posėdis. O dabar dėkuoju jums visiems už bendradarbiavimą. Ir...